tikrai labai griežtas pasisakančiųjų atžvilgių. Ir dabar raginu imtis kito klausimo. Numatytos bendros diskusijos dėl kovos su terorizmu. Išklausysime tarybos ir komisijos pareiškimus dėl kūno skenerių bei žvalgybos tarnybų veiklos įgyvendinant kovos su terorizmu strategijas. Tarybos vardu kviečiu pasisakyti pona Pre Peres Rubalkaba. Prašau. Senor prezidente. Pirmininkė. Gerbiami parlamento nariai. Norėčiau pradėti diskusijas padėkodamas Europos parlamentui. Noriu padėkoti Jums už suteiktą galimybę surenkti šias diskusijas. to... Uh, Pirmininkas. Aš taip pat rengiuosi griežtai e, elgtis ir su frakcijų vadovais. Pone Šulcai, pone Konbenditai, pone Ferhofštatai, kalba tarybos atstovas. Prasidėjo kito klausimo svarstymas. Aš maloniai prašau jūsų kalbėtis išeiti kitur. Muchas gracias, señor presidente. Decía que Ačiū pirmininkė. Kaip sakiau, noriu visų pirma padėkoti parlamentui už suteiktą galimybę surenkti diskusijas, išsames diskusijas ir kalbėti apie ko, mūsų kovos su terorizmu strategiją, aptarti konkrečiau įvairius tos politikos aspektus. Tos diskusijos vyksta šiek tiek nurimus E, visame pasaulyje sukeltam samžiui po bandymų įvykdyti terorizmo aktą Detroite. Ir noriu pa pasakyti, kad aš už tai, kad mes nuosekliai susikaupę e, dirbtume ramiai, bet tikiuosi toli nueisime ir bandyti atremti terorizmo grėsmę pasipriešinti jai. Ir reiktų parakyti, pasakyti šiame parlamente, jog dėja Europos parlamento valstybėse, atsiprašau, Europos Sąjungos valstybėse narėse ta grėsmė nesumažėjo. Teroristai stebimus, jie renkasi labai išradingus sprendimus, jie keičia savo taktiką tam, kad pergudrautų mūsų kovos su terorizmu metodus ir strategiją. Ir būtent todėl mūsų strategija taip pat turi būti novatoriška, ji turi keistis, ją reikia tobulinti. Ir svarbiausia, mes turime pasimokyti iš savo pačių klaidų, kurias padarėme. Ir jeigu nebūtų buvę tos nepavykusios atakos Detroite gruodžio mėnesį, galbūt mes pa, šiame parlamente šiandien apie tai nekalbėtume. Kitaip sakant, šių diskusijų temos yra prevencija ir išvados, kurias galime padaryti iš įvykių Detroite, kuriuos ką tik tai minėjau. Šio, ši diskusija taip pat bandymas ir bandymas išanalizuoti, kas buvo blogai, kas buvo neteisinga padaryta. Reikia įvertinti įdėktas priemonės kad, pavyzdžiui, nepasikartotų tokie nesėkmingi atvejai, kurie įvyko mano šalyje. Ir būtent dėl to apie tai kalbame, kalbame apie kovos su terorizmu tarnybas, kalbame apie bendrą tų tarnybų sukauptų duomenų analizę ir kalbame apie kūno skenerius. Taip pat kalbėsime apie trūkumus, apie silpnasias vietas e, mūsų sistemose. Ponios ir ponai, norėčiau visų pirma pradėti nuo išvadų, paprasčiausių išvadų, kurias galime padaryti prisiminę gruodžio mėnesio nesėkmingą išpolį Detroite. Galime padaryti keletą išvadų. Visų pirma, Detroito atvejais mums atskleidė, kad civilinė aviacija vis dar yra pamėgtas, išlieka pamėgtų teroristų taikiniu. Antra, Detroito atvejs įrodė, kaip svarbu duomenys rinkti, bet dar svarbiau juos integruotai interpretuoti ir analizuoti. Trečia. Detroito atvejs mums atskleidė, jog įvairios Al-Qaidos atšakos yra pasirengę vykdyti terorizmo aktus už jų įprastinės veiklos teritorijos. Kalbu apie Al-Qaidos e, žingsnius ir judėjimą e, Arabų pusėsalyje, Detroitą ir Magrebo Šiaurės Afrikos šalių Al-Qaidos organizacijas. Ketvirta išvada. Detroito atvejis mums primena, kaip svarbu sutelkti jėgas į radikalizavimo uh, prevencija. Jeigu paskaitysime su terorizmu užsimančių asmenų biografijas, viskas tampa aišku. Detroitas taip pat mums primena, kaip svarbu atsigręžti į neveikiančias, nefunkcionuojančias valstybės arba valstybės, kurios ateityje gali nesunkiai tapti tokiamis nefunkcionuojančiomis valstybėmis. Taigi, civilinė aviacija. E, pamėgtas teroristų taikinys ir informacijos analizė, sukauptų duomenų analizė. Apie tai šiandien ir kalbėsime. Kalbėsime apie informaciją, informacijos panaudojimą bei kūno skenerius. Ir ponos ir ponai, noriu pasakyti, kad tai tikrai nėra diskusija nauja tema, kad mes jau esame apie tai kalbėję. Pavyzdžiui, ponas e, Dekert. Kerčiov ES e e, ter, kovos su terorizmu koordinatorius pristatė ataskaitą. Jis kalbėjo apie e, informacijos valdymą, apie informacijos analizę. Ir iš tikrųjų informacijos analizė yra svarbiausias e, segmentas. Apie tai jau kalbėjome šiandien. Tai yra gyvybiškai svarbus kovojant su terorizmu, pasipriešinant terorizmui ir užkartant kelią teroristiniams aktams. Uh, Svarbu apibriežti terorizmą, suvokti, kur gali būti įvykdyti terorizmo aktai, kas gali tiekti ginklus teroristams, kokiomis priemonėmis jie disponuoja, kokiomis ryšio sistemomis jie disponuoja, ką jie gali turėti duomenų bazėmis, bazės, kurio, kurio, kuriomis jie naudojasi. Visą tai mums reikia žinoti, kad visa ta informacija būtų sukaupta ir prieinama. Mums būtina būtinas vidinis keitimasis informacija, tačiau tai turi būti vykti tinkamai. Tas keitimasis informacija turi būti valdomas tinkamai. Noriu labai aiškiai tai pabrėžti. Išpoliai, kurių aukomis praeitie esame tapę, galėjo neįvykti. Juos galima buvo užkardyti, jei būtume turėję informaciją ir jei tą informaciją laiku būtų turėję reikalingi žmonės ir jeigu ta informacija būtų pateikta tinkama forma. Arba galiu pasakyti kitaip, jei ta informacija būtų e, analizuojama protingai, integruotai, tai būtų pas, padėję pasiekti pagidavimo rezultatų. Taigi čia tu, tą turiu omeny, kai kalbu apie informacijos valdymą. Taigi, kad tai būtų užtikrinta, yra daugybė priemonių. Pavyzdžiui, Europoje egzistuoja strategija, kuri buvo patvirtinta neseniai ir ta strategija yra praėjusiu metu lapkričio mėnesio tarybos išvadų dalis. Jos tikslas užtikrinti, kad saugumo pajėgos ir žvalgybinės tarnybos turėtų reikalingus duomenis, kurių pagrindų jos galėtų veiksmingai veikti gyvendindamos kovos su terorizmu politiką. Tačiau to savaime nepakanka. Reikia užtikrinti kad ne tik būtų reikalingas kiekis sausas informacijos, bet kad ta informacija būtų veiksmingai panaudojama. Ir reikia kad sprendimai būtų priimti remiantis pasikeitimu informacija, kad sprendimai būtų patikimi ir kad tie sprendimai būtų suprantami visiems piliečiams ir tiems asmenims, kuriems tektų naudotis tais dokumentais ir duomenimis. Strategijoje Taip pat kalbama apie kitus dokumentus. Tai yra akcentavęs ir Europos parlamentas. Mes turime kovoti su terorizmu, bet turime gerbti asmenų teisės, teisę į privatų gyvenimą ir teisę į asmens duomenų apsaugą. E, apie tai šiandien ką tik ir kalbėjome. Dar viena išvada, kurią darome iš nepavykusios Detroito atakos. Komercinė aviacija vis dar išlieka svarbiausių teroristų taikiniu, juk asmuo skrido turėdamas su savimi sprogmenų ir jis pergudravo visą e, saugumo įrangą, visą tikrinimo įrangą esančią oro uostuose. Kitaip sakant, mums reikia peržiūrėti saugumo, mūsų saugumo sistemų organizavimą ir jų darbą, kad panašus išpoliai ateityje nepasikartotų. Laimiai tą ataką pavyko pasipriešinti. Taigi, išvados, mums reikia tobulinti savo saugumo organizavimo sistemas ir taip pat neleisti ga, numanomiems teroristams patekti į lėktuvą. Ir be abejo, niekas neturėtų patekti į lėktuvą su ginklais, sprogmenimis ar medžiagomis, už kurių galima pasigaminti sprogmenų. Ir be abejo, svar, na, reikia pasipriešinti ir bandymams, teroristų bandymams įvykdyti ataką lėktuve, jau jie, jeigu jie kartais patektų į lėktuvą. Kūno skeneriai yra kita mūsų diskusijų tema. Ir ponios ir ponai, čia jau kalbėsime apie aviacijos saugumą ir komisija bus svarbiausia pranešėja šioje srityje, nes komisija rengia pasiūlymus šiuo klausimu. Uh, Transporto ministrai ministrų taryboje, neoficialiai ministrų taryboje svarstė šios klausimus. Ir oro saugumą, aviacijos saugumą e, svarstė sausio mėnesį susitikę teisingumo ir vidaus reikalų ministrai. Mums reikia patvirtinti bendrą Europos poziciją dėl kūno skenerių. Bendrai kalbant, reikia bendros pozicijos dėl visų saugumo įrengimų visose oro uostuose, nes negalime leisti, kad vieni oro uostai būtų menkiau saugomi nei kiti, menkiau apsaugoti nei kiti. Taigi reikia visai ES galiojančių standartų. Ir čia periname prie sudėtingos, opios ryties ir, ir čia reikia nepamiršti daugybės dalykų. Pavyzdžiui, ar tie kūno skeneriai iš tikrųjų veiksmingi, ar jų pagalba galima uh, daryti prielaidą, kad teroristas niekada nepateks į lėktuvą. Reikia atlikti patikras ir išsiaiškinti, ar kūno skeneriai nepažeidžia teisės į privatų gyvenimą ir kitų asmenų teisių. Tai yra bendro pabudžio diskusija. Toliau turime kalbėti apie tų skenerių naudojimo ir galima jų poveikį asmenų sveikatai, kalbu apie asmenys lipančius į lėktuvą. Uh, Taigi, skenerių naudingumas, veiksmingumas, taip pat galimas jų poveikis žmogaus veikatai. Ir taip pat kalbame apie pagrindinės teisės ir jų užtikrinimą. Ir komisija dirba keli, keliais klausimais. Buvo užsakytos kelios tyrimų studijos, jos turėtų netrukus būti parengtos. Ir toledė įvykusioje neformalioje ministrų taryboje buvo nuspręsta, kad geriau sulaukti tų visų studijų ir tuomet tęsti pasiūlymų rengimą. Tai, būtų, tai duotų geriausių rezultatų. Aš esu sakęs tai jau parlamente. Uh, Ir mes savo pozicijoje atsižvelgsime į parlamento nuomonę ir e, ypač į 2008 m. spalio 23 dienos rekomendaciją dėl kūno skenerių naudojimo, taip pat dėl siūlymo e, išsiaiškinti jų poveikį ir taip pat ar jie neprieštarauja pagrindinių teisų užtikrinimui, taip pat e, e pagrindinių teisų agentūros išsakytą nuomonę. E, Ačiū ir lauksiu parlamento diskusijų. Taip pat ačiū už tai, kad viskas e, vyksta laiku, pirmininkė. E, e, Dėkoju. O dabar komisijos vardu kalbės du komisijos nariai. Ir pirmasis kalbės ponas Kalas. Ačiū, ponas pirmininkė, gerbimi Europos parlamento nariai, jūsų ekscelencija, ponios ir ponai. A, veikia mikrofonas. Bet šiandien atėjome dviese tam, kad pateiktume jums bendrą poziciją dėl tam tikrų kovos su terorizmu aspektų. Kaip komisijos narys, kuris yra atsakingas už transportą, man labiausiai rūpi keleivių sauga ir saugumas. Tai yra mūsų transporto politikos prioritetas. Nepavykęs teroristų išpolis e, e, vykdė e, gruožio 25 dieną lėktuve, kuris skrido reisų numeris 233, parodo, kad turime toliau kovoti su terorizmu intensyviai. Aviacija ir toliau išlieka pagrindinis, išlieka teroristų taikinys. Be abejo, tą darydami turime gerbti visas pagrindinės teisės. Ir visuomenė, ir uh, aviacijos sektorius klausia mūsų, ar jau taikomos saugumo priemonės yra pakankamos ar ne. Ir visi žinome, kad šiandien daug kalbama apie e, kūnų skenerius. Aviacijos saugumo ekspertai mano, kad e, Šie aparatai gali geriau patikrinti asmenys nei dabar naudojama įranga. Kai kurie ekspertai e, sako, kad skirtumas nėra iš tikrųjų labai didelis, o nu, kai kurie teigia, kad skirtumas iš tikrųjų yra labai e, reikšmingas. Be abejo, reikia pagalvoti apie tai, kaip šie aparatai gali paveikti žmogaus sveikatą bei privatumą. 2002 metais Europos parlamentas savo rezoliucijoje pasakė, kad asmens skenavimo aparatūra sukelia daugybę problemų. Balandžio mėnesį aš jums pateikiau pranešimą apie skenavimo įrangą bei jos naudojimą oro uostuose. 2008 metais jūsų išsakytos rekomendacijos buvo įtrauktos į mano pranešimą. Taip pat turėtume pagalvoti, ar šias problemas būtų protingiau spręsti nacionaliniu ar ES lygmeniu. Na, aš asmeniškai manau, kad ES lygmeniu jas spręsti būtų kur kas geriau. Nuo e, rugsėjo 11 išpolių mes e, nusprendėme bendromis jėgomis kovoti su e, terorizmo grėsme, bet to žinome, kad mes turime ir bendrą transporto rinką. Aviacijos saugumas yra labai platus klausimas ir vien nauja skenavimo įranga jo neįspręsi. Tam, kad užtikrintume aviacijos saugumą, turime taikyti daugybę e, integruotų vieną kitą papildančių priemonių, kurios apimtų tiek nacionalinius, tiek e, e, tarptautinius veiksmus. Kūno skeneriai yra tiesiog viena iš priemonių Man bus labai įdomu išgirsti jūsų nuomonės ir uh, e, įvyksančią diskusiją. Dėkuoju ponui Kalasui. Ir dabar žodį suteikiau kitai komisijos nariai, poniai Malmstrom. Dėkuoju, ponas pirmininkė, gerbimi parlamentarai. Europos komisija pirmą kartą dalyvauja tokia dvigubą sudėtimi jūsų posėdėje. Aš džiaugiuosi, kad aš galėsiu, bendradarbiaudama su jumis, kovoti, prisidėti prie kovos su terorizmu. Bendradarbiausime nepamirždami, kad valstybės narės yra atsakingos už visas operacijas bei e, veiksmus šioje srityje. Prieš kelias savaitės per uh, vykusius klausimus man buvo pateiktas klausimas apie kovą su terorizmu ir kovos su terorizmu strategiją. Kai tik pradėjau uh, eiti savo pareigas, iš karto kreipiausi į savo tarnybą, kad man pateiktų duomenys apie tai, kaip yra rengiama ši strategija, kaip yra įgyvendinama, koks yra jos poveikis, ko trūksta, o kur funkcijos uh, yra dubliuojamos. Taip pat paprašiau, kad man būtų uh, pateiktos nuomonės apie tai, kokiu naujų priemonių mums gali prireikti ateityje. Ir be abejo, uh, Visus šios pasiūlymus aš aptarsiu su jumis. Be abejo, mes visi suprantame, kad terorizmo grėsmė niekiek nesumažėjo. Kaip ir sakė mano kolega, panas Kalas, bei tarybos e, atstovas, mes visi žinome, kad terorizmas kelia didžiulę grėsmę mūsų vertybėms ir mūsų e, demokratijai. Ir neseniai nepavykęs teroristų išpolis tai, tai tik tai dar kartą įrodo. 2008 metais, e, nuo turimų duomenų, įvyko 515 labiau ar mažiau pavykusių teroristų išpolių. 559 asmenys žuvo ir daugiau nei 60 procentų šių išpolių buvo surenkti Al-Qaidos, o 38 procentai kitų separatistinių grupuočių. Šio, šie Europolo skaičiai labai aiškiai parodo, kad terorizmas vis dar kelia mums didžiulę grėsmę. Todėl mes neturime prarasti budrumo ir turime nepailstamai kovoti su terorizmu. Be abejo, nepamiršdami ir tai, kad privalome gerbti žmogaus teisės. Po išpolių Madride bei Londone buvo parengta kovos su terorizmu strategija kuri leidžia e, mums kovoti su turizmu visame pasaulyje, gerbent žmogaus teisės, siekiant didesnio saugumo mūsų piliečiams, bei kuriant bendrą laisvę, saugumo ir teisingumo erdvę. Laisvė be saugumo negali būti. Ir negali būti saugumo be laisvės. Ir štai kodėl pagrindinių laisvių apsauga, kovojant su terorizmu, nėra viena priedermė, tai yra būtinybė demokratiškoje visuomenėje, kuri nori veikti teisėtai bei darniai. Todėl komisija siūlys tik tai tas priemonės, kurios bus prieš tai tinkamai patikrintos, atliekant poveikio įvertinimą bei jų atitikimą žmogaus teisėms. Terorizmas yra globalus reiškinys. Ir štai kodėl mes turime bendradarbiauti su mūsų partneriais bei tarptautinėmis organizacijomis visame pasaulyje. Kalbėdama apie vidaus kovos su terorizmu uh, matmenį, galiu pasakyti, kad kovos su terorizmu strategijoje yra nurodyta, kaip ES gali prisidėti prie realesnės, veiksmingesnės, veiksmingesnės kovos su terorizmu kaip mes galime apsaugoti savo kritinę infrastruktūrą, kaip mes galime paremti e, nukentėjusiuosius, kaip galime padarinti nacionalinių institucijų ir tarnybų veiksmų koordinavimą, kaip galime reaguoti į netradicinės grėsmės, kaip galime e, identifikuoti grėsmės bei rizikos faktorius, kaip galime užkirsti e, kelią terorizmo finansavimui. Europos parlamentas Europos komisija parengė visas šias politikos priemonės bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis. Be to komisija prisideda prie to, kad būtų derinami nacionaliniai teisynai kovos su terorizmu srityje. Ir pavyzdžiui, e, būtent dėl mūsų pastangų atsirado Europos arešto orderis, kuris leidžia suimti e, įtariamusius visoje Europos Sąjungoje. Bet to turime e, užkisti kelią reiškiniams, kurie skatina radik, e, ekstremistų radikalėjimą bei jų prieiga prie, mažina jų prieigą prie uh, e, sprokstamųjų medžiagų. Tai yra svarbios priemonės ir aš pasiūlyčiau, uh, aš ketinu pasiūlyti kelis pasiūlymus, kurių tikslas bus e, užtikrinti, kad negalima būtų e, į ES leisti perkusorius, kurie gali būti panaudoti e, gaminant sprokstamuosius įtaisus. Europos komisija turi veiksmų planą, kuriame yra numatyti 130 veiksmų ir komisija yra skiriusi 100 milijonų eurų šiems veiksmams įgyvendinti. Taigi komisija ir toliau e, ketina veikti kaip e, valstybių narių bendradarbiavimo skatinamoji jėga. Mes ir toliau padėsime valstybėms narėms keistis informaciją e, bei bendradarbiauti. Gali būti, kad mums prireiks sukurti tarptautinį saugumo uh, fondą, taip kaip yra numatyta Stokholmo programoje. Be abejo, keitimasis e, informacija, o tai yra ta, susiję be abejo ir su informacijos perdavimu bei saugojimu ir todėl liečia daugybę piliečių, yra labai svarbus dalykas. Ir mes turime labai aiškius, labai griežtus duomenų apsaugos standartus ir turime jų laikytis. Kartu su uh, savo kolega, ponė Reding, mes ketiname pateikti dokumentus, kurių tikslas bus apsaugoti, sukurti bendrą domenų privatumo apsaugos sistemą. Pagal vidaus saugumo strategiją, kurią mes ketiname netrukus jums pateikti, šios prie, šios, e, ši sistema e, galės būti įgyvendinta. Ponės ir ponai, mes galėsime nugalėti terorizmą tik tuomet, jei galėsime uh, skleisti savo vertybės bei e, kovoti su, su e, grėsme, kurio reikyla mūsų vertybėms. Ir tą darydami turime nepamiršti, e, kad turime išlikti ištikimi savo, gerbti demokratiją, žmogaus teisės bei teisės viršinybės principą. Galbūt kada nors jūs, ponas Kalas ir ponė Reding, atstovausite komisiją šiais klausimais. Ομιλητέ εξ ονόματο των πολιτικών ομάδων. Θα είμαι πολύ αυστηρό με τον χρόνο, κύριε Βέμπερ. Το καταλάβατε αυτό, φαντάζομαι, στα ελληνικά. Dabar pasisakys kalbėtojai politinių frakcijų vardu. Aš tikrai iškart pasinaudosiu savo plaktuku, jeigu tik viršysite pasisakymui skirtą laiką. Galite tuo nebejoti. Ponas Weber. Äh, Kai tik Europos parlamento nariams suteikiama galimybė pasisakyti, jūs taiga sugriežtėjate. Pirmininkė, tarybos pirmininkė, gerbiami komisijos nariai. Džiaugiuosi, kad kalbame ne tik apie Swift ir apie kūno skenerius, bet ir vyksta bendros diskusijos dėl kovos su terorizmu, nes tai yra svarbu. Terorizmas kelia tikrą uh, grėsmę žmonėms Europoje. Ir norėčiau padėkoti mūsų institucijoms kurie užtikrina mūsų saugumą pastaraisiais metais. Ir dabar turime galvoti apie tai, kas mūsų laukia ateityje. E, turiu keletą pasiūlymų dėl Europos institucijų bendradarbiavimo. Visose dokumentuose yra eilutė, kad reikia bendradarbiauti, reikia gilinti bendradarbiavimą, tačiau praktiškai niekas nevyksta ir toledė nieko neįvyko, kalbu apie praktinį bendradarbiavimą. Uh, tikrų ne duomenų, o nepakankamai bendradarbiauja institucijos, taigi tarybai reikia atlikti savo darbą, o komisija turi pateikti pasiūlymų šiuo klausimu. Antra, kalbės apie duomenų rinkimą. Pavyzdžiui, e, GSM e, duomenys, duomenų saugojimas. Mes parlamentas parems jūsų siekį įvertinti situaciją čia ir, ir po keletą metų vėl ją prisiminsime. Ką tik kalbėjome apie SWIFT organizaciją ir sistemą. Taigi, kodėl mums reikia uh, bendradarbiavimo su JAV? Jį reikia, jo reikia, nes mes, europiečiai, nebūt, na, nebūtinai negalime analizuoti ar įvertinti duomenų. Uh, svarbu, kad ateitie mes tą galėtume daryti patys. Pirmininkai, man atrodo, šiek tiek viršiau savo pasisakymui skirtą laiką. Ačiū. Ačiū, ponas Alkadraui. Tai Neturiu daug laiko. Taigi, išsakysiu svarbiausius dalykus. Kalbėsiu apie kūno skenerius prieš kurį laiką buvo manoma, kad tai e, taps magišku e, sprendimu. Tačiau reikia taikyti visiems Europoje tas pačias taisyklės, nes kitaip e, atsidursime chaose, tą sakė ir tarybos bei komisijos atstovai. Uh, Man atrodo, kad kai, kurie, kai kurios tarybos narės nepritarė tokiam požiūriui. Mums reikia bendro visuotinio požiūrio į kovą su terorizmu. Mums nereikia skubotų išvadų, nereikėtų skelbti įvairiausių priemonių ir jų dėkti prie jų neapgalvojus. Uh, ir kūno skenerius reikia vertinti bendrame kontekste, lyginant juos su kitomis priemonėmis. Na, o kalbant apie, reikia kalbėti ir apie žmonių sveikatą, galima poveikį sveikatą ir, ir taip pat biudžetinį poveikį. Reikia išsiaiškinti, ar tie skeneriai iš tikrųjų šimtų procentų yra saugus ir ar jie padės gauti tam tikros informacijos kartais įmanoma pamatyti tik tai daiktus, kurie yra šalia kūno, prie kūno, o ne kūno viduje. Taigi reikia atlikti tyrimus, parengti studijas ir tada teikti pasiūlymus. Minister... Pane minister, panas pirmininkė. Ah, pana ministras pasakė, kad mes neturime patikimos sistemos oro eismo. Mums reikia tos saugesnės sistemos. Ir Detroito lėktuvo atvekis tikrai parodė, kad sistema turi spragų ir staiga išlina tą panacėją, kūno skeneriai, kurie jau taikomi jungtinėse valstijose ir kitos šalis nori jais apsišarvuoti. Liktai tai būtų stebuklas kažkoks, ar, ne, ar tai padės apsaugoti oro eismą. Reikia pagalvoti, kokios technologijos naudojamos, ar tie spinduliai nekenkia sveikatai. Uh, Ar galima matyti tai kažkokius raudonus taškelius ar žalius taškelius, ar galima matyti visą žmogaus kūną, ar domenų apsauga užtikrinama, pato kaštai, kas apmokės visus tos skenerius. Taigi yra šiek tiek daug klausimų, kuriuos dar reikia atsakyti. Jūs norite mums juos pateikti, prikišti, pristatyti, tačiau reikia europinio sprendimo, ar ne? O kokia yra nuomonė apie kitokius metodus? Ar buvo jų ieškota, ar buvo tik tai siekiama surasti tik bombą ar tuos, kurie padeda bombą? Štai koks yra klausimas. Ponas Argentini, jums viena minutė. Ponas pirmininkė, parlamentas jau prieš keletą laiko konstatavo, kad jeigu įdėksime skenerius, kūno skenerius, reikės užtikrinti žmogaus orumo e, gerbimą, e, e, pasirinkimo laisvę ir kitus dalykus. Yra ir kitų technologijų, kurios gali tai užtikrinti nuo rengeno, tarkime, nuotraukos ir panašiai. Tačiau čia Heathrow Londone gali kilti, pavyzdžiui, problemų. Ten jie naudoja visus tos, e, visą tą įrangą neduodami keliaiviams pasirinkimo. Italijai buvo pastatyti nauji aparatai ir teisingumo ministrai reikalauja pastatyti visus visuose oro uostuose pastatyti tuos aparatus visiems skrydžiams, ne tik tai skrydžiams į Junktinės valstijas. Taigi, jeigu toliau diskutuosime techniniais klausimais, reikia kelti tikrus klausimus, ar jie yra tinkami tie metodai, ar mes tokios visuomenės norime. Reikia juk žinoti, kad ko Europa nori, nes absoliutaus saugumo juk nėra ir jo nepasieksime. Pirmininkas Vandalin, vieną minutę. Ponas pirmininkė, naujoji skenerių karta galbūt atitinks parlamento reikalavimus. Matome žmonių siluetus tuose skeneriuose ir punktyrų, punktyrai rodo, e, jeigu žmogus e, turi ant kūno tuos kažkokius tai uždraustus objektus ir ta spinduliuotė nekenkia sveikatai, nes nesilpnesnė negu skleidžiama mobiliųjų telefonų, jie lengva naudotis tą aparatūrą, taigi galima patikrinti daugiau keleivių per tą patį laiką, tai aišku ir kaštus sumažina. Tačiau, ponas pirmininkė, šie skeneriai visų pirma yra gera priemonė kovai su terorizmu. Ir mums reikia daugiau informacijos, kad galėtumėm greičiau įdėkti šios instrumentus. Tai yra papildomi instrumentai kovai su terorizmu. Pirmininkas ponas Tavarės, pusantros minutės. Ačiū pirmininkė, prieš keletą dienų aš, gav, aš gavau mailą iš lobisto, kuris siūlė būtent kūno skenerius ir jis kalbėjo būtent apie Detroito lėktuvo įvykį. Normalu. Tas skeneris labai daug kainuoja, du, apie 2 milijonus eurų, 120 milijonų, tūkstančių. 2 milijonai 120 tūkstančių eurų. Taigi, Detroito e, tas mėginimas išpolio buvo atliktas mėgėjo ir jį buvo paprasta užkirsti kelią šitam išpoliui. Tačiau nereikia džiaugtis čia Europą. Mes čia parlamente turime atsakomybę, tam tikrą atsakomybę. Taip, reikia kovoti su terorizmu, reikia daugiau duomenų tam. Tačiau yra labai svarbu, kad mes kovai arba atlikdami tyrimus, ieškodami tinkamų priemonių, rendomės tinkamą informaciją ir tinkamomis nuostatomis. Šiandien terorizmo grėsmė nesumažėja ir dėl to reikia kelti klausimą, kodėl. Reikėtų pradėti gerai dirbti darbą, nes Detroito išpolio labai paprastai galima buvo išvengti. Paprasta patikra. Taigi mes čia dabar diskutuojame apie ateities pagrindus ir apie nuostatas, kurios galios kitą ir to ateityje. Bet juk teroristas bet kokiu atveju gali apeiti dabar veikiančią į įrangą, kad pasigamintų bombą vėliau lėktuve. Taigi reikia detaliai aptarti viską ir kad visos priemonės nepažeistų žmogaus teisų. Pirmininkė, kolegos, Europos parlamentas privalo padaryti viską, kad slaptųjų tarnybų kovos su terorizmu priedangoje nebūtų kankinami žmonės. Nebūtų kuriami slapti kalėjimai, o ten, kur tam prieštaraujami organizuojami perversmai pone pirmininke cituoju anglijos ambasadoriaus uzbekistane murray parodymus europos parlamento komisijai mačiau daugybę kankinimo atvejų uzbekistane užtikau žmogaus kuris tardymo metu buvo nardinamas į verdantį vandenį kol mirė bylą. štai kitas pareigūnas seras woodsas jo parodymai mes gaudami žvalgybinius duomenis išgautus kankinimais nenusižengiame jungtinių tautų konvencijai prieš kankinimą jeigu patys nevykdome kankinimų ar galima labiau pasityčioti iš žmogaus teisių? pone pirmininke kreipiuosi į jus ir raginu atnaujinti parlamentinį tyrimą dėl atnaujinti laikino komiteto numanomam cžv kalinių gabenimui ir kalinimui europoje veiklą. dėkui. Ačiū pirmininkė. Turime būti labai atsargus, kad diskusijos dėl terorizmo neapsiribotų vien kūno skeneriais arba duomenų apsauga, tai daug daugiau. Ir nesunku pastebėti, kad taryba ir komisija savo pareiškimuose neminėjo radikalaus islamo, kuris, kur, kur, kuris ir suteikia galimybę tarptautiniam terorizmui klestėti. Uh, juk jei nepasakysime teisybės, tuomet visos mūsų pastangos bus bevaisės. Komisija ir parlamentas sutelkė dėmesį į pilietinės teisės. Ir jos be abejo yra svarbios. Tačiau neturime pernelik formalistiškai viską žiūrėti. Tai tas pats, tas pats pasakytina ir su e, finansiniu, finansiniu e, transakcijų stebėjimo, terorizmo, e, kovos terorizmo tikslais. Juk turime nepamiršti, kad visų pirma rūpiname savo piliečiais. E, Ačiū. Ponas Kūn, pusantros minutės. Pirmininkė, kolegos. EPP frakcijos vardu noriu pasakyti, kad kova su terorizmu yra vienas didžiausių 21 amžiaus iššūkių. Ir mes šį klausimą svarstome parlamento lygmenių, o transporto komitete kalbėjome apie e, draudimą nešti skysčius rankinėme bagaže į lėktuvą ir kalbėjome apie kūno skenerius. Ne, šimtaprocentinio saugumo užsitikrinti neįmanoma. Apie tai kalbėjo kolegos, to nėra dabar, to nebus ateityje. E, Be abejo, mes galime e, ieškoti technologinių sprendimų, kurie padės priartėti prie to šimtaprocentinio saugumo, tačiau yra tam tikros taisyklės, kurių privalu laikytis ir parlamento lygmenių. Ir man atrodo, kad politinės frakcijos dėl to sutarė, kad m, mm, keleivių sveika, sveikata negali būti statoma į pavojų visų pirma, reikia m, mm, pažangių kūno skenerių. Be abejo, teisės į privatumą taip pat turi būti ap, užtikrinamos, tai dar vienas svarbus dalykas. Ir kūno skeneriai neturi tapti savos rušies E, rentgen, netinkamo rentgeno panaudojimo atveju. Ir transporto komitete, kuris yra svarbiausias komitetas svarstant šį klausimą, nusprendėme, kad komisija turi pateikti teisės akto pasiūlymą kovo pabaigoje ar balandžio pradžioje, bent jau iki vasaros atostogų ir kad tarp kitų dalykų reikėtų nepamiršti ir gero bendradarbiavimo su transporto komitetu, svarbiausių komitetų bei pilietinių teisių komiteto techninių priemonių patikimumo ir jų sertifikavimo ES mastu ir kad tai būtų užtikrintas saugumas visame žemynė. Uh, Ačiū ponas Morais, vienai minutį. Um, Trys komisijos nariai atsakingi už šią sritį, mes tuo labai džiaugiamės. E, noriu paminėti, kreiptis į vieną komisijos narį, kurios šiandien yra ponė Reding. Ji praėjusią savaitę pareiškė, kad e, tie kūno skeneriai gali kištis į privatų asmenų, į asmenų privatumą. Ir būtent apie tai reikėtų kalbėti dabar, ankstyvų etapų. Mes, socialdemokratai, manome, kad technologija gali padėti kovoti su terorizmu ir ponė um, Malstrom teisingai tą klausimą pristatė pratesnėme teisinėme kontekste. Tai yra e, rimta kova ir kuomet. E, technologijos pagalba galima pasiekti daugybės dalykų. E, oro uostuose aš to džiugiuosi, tačiau į mane kreipiasi mano rinkėjai, su kuriais prastai elgiamasi oro uostuose. Vis dėlto mes norime užtikrinti saugumą ir bendrą, vieningą požiūrį, bet reikia nepamiršti ir pilietinių teisų ir laisvių apsaugos. Tos priemonės net, neturi tapti silpnąją oro uostų grandimi. Taigi, mes turime kalbėti apie visą, visoje Europoje dėgiamas priemonės. Dėkuoju, ponia Latvort. Oh, sorry. Yeah. Can we start again? Aš norėčiau kalbėti apie tai, kaip e, slaptosios tarnybos e, gerbė e, žmogaus teisės ir laisvės. Parlamentas prieš tris metus jau pasakė, kad uh, Jungtinės karalystės slaptosios tarnybos e, naudojo kankinimus e, tyriant Benijam Mohamedo e, bylą. Tai buvo patvirtinta. Jeffas Hūnas, tuometinis gynybos sekretorius, kai aš pas jį nuvykau su parlamento de delegacija, tam, kad mes aptartume visus mūsų uh, mūsų susirūpinimą dėl šių kankinimų, pasakė man, kad mes tiesiog nesuprantame visos situacijos. Junktinė karalystė tai iš tikrųjų piknaudžiavo savo įgaliojimais tuo metu, kai mūsų ministras pirmininkas te buvo JAV prezidento pudelis. Pagalvokite apie tai, kiek pareigūnų yra priversti tylėti Pirmiausia dėl to, kad e, jie ben, e, bendrininkavo, e, kad jie gali būti apkaltinti bendrininkavimu su kitų šalių slaptosiomis tarnybomis. Ponas Bredburn, ačiū. Aš manau, kad visos priemonės, kurios užtikrina didesnį keliaivių saugumą, turi būti priimtinos, tačiau jos turi būti proporcingos ir nekaltam keliaiviui, kurių yra dauguma, užtikrinti reikalingą mm, apsaugą ir, ir, ir orumo užtikrinimą. E, prisiminkime kad reikia, kuomet iškyla neįti, nepaprastos situacijos, uh, imamasi visomi, visų priemonių ir dabar kai kur e, tam tikrų priemonių naudojimas yra privalomas. Ir iš esmės perinama prie taktikos, kuomet jeigu žmogus atsisako būti skanuojamu, jūs negali skristi. Aš tam priešinusi. E, Didžiosios Britanijos vyriausybė bando pakeisti vaikų apsaugos įstatymus, kad tik galėtų įdėkti tuos kūno skenerius. Mes kalbėjome apie e, tai, kad e, po Detroito įvykio e, Junktinių valstybių prezidentas pripažino, jog svarbiausia buvo gebėjimas apdoroti informaciją, nes informacija buvo. Ir galiausiai, pirmininkė, aš apgailestauju dėl to, ką turiu pasakyti, kad mums taip pat reikia tinkamos keleivių profilių sukūrimo ir analizės sistemos. Na, iš išties labai daug kalbame apie terorizmą ir jis nuolatos keičiasi ir mes turime sekti paskui tą terorizmo transformaciją, nes iš ties yra sunku juos <coughs> užtikti. Ir mes turime technologiškai prisitaikyti prie to, mes technologijom diskutuojame apie naujas technologijas, apie privataus gyvenimo apsaugą. Taip pat turime pakalbėti apie kai kuriuos Luksemburgo teisingumo teismo sprendimus. kurie, kuriais yra būtent skatinamas bendras frontas prieš islamišką terorizmą. Aš manau, kad nereikia silpninti to fronto. Tas frontas turi būti stiprus, nes grėsmė yra nuolatinė ir, ir stipri, nes teroristai yra labai sunkiai individualizuojami, sunkiai nustatomi. Jie gali sėsti į bet kurį lėktuvą, kuriuo mes rytoj, tarkim, skrisime. Taigi nereikia laikytis na, tokios pozicijos, pagal kurią siekiama per daug įvairiausių garantijų, nes tokiu būdu mes rizikuojame susilaukti teroristinės grėsmės. Ir tas terorizmas būtų islamiškas terorizmas, nepabijokime to žodžio. Ponas Ehrenhauser. 1200 asmenų, 1912 metais. Nukentėjo nuo terorizmo ir, ir kasmet tas skaičius didėja, tačiau dėje nuo AIDS kol kas kasmet miršta daugiau žmonių. Antiteroristinė politika kol kas tikrai nesėkminga, jie susirado daug problemų. Ir Europos parlamentas nori kontroliuoti demokratinės kontrolės teisių. Tai yra normalu, kaip bet kurioje kitoje demokratinėje valstybėje. Ir štai, ką aš noriu pasakyti komisijai šiuo klausimu. Tas user interface turi būti naudojant, įdėgiamas naudojant finansavimą, kurį paskirtų komisija. Ponas Jimenez. Pone Jimenez. Ačiū, ponas pirmininkė. Tokia sudėtinga tema kaip terorizmas, mes negalime tikėtis, kad negalime laukti, kol įvykis įvyks. Mes turime juos anticipuoti, mes turime juos užbėgti už akių. Negalime laukti, kol atsitiks toks, na, tarkim, neįvykęs išpolis kaip Detroito reise, kad imtumėmės kokiu nors griežtų priemonių. Negalime atsikratyti savo atsakomybės e, ir atsisakyti svarstyti skenerių įdėgymo, nes teroristai tikrai nelauks ir mus vėl apžais. Turime garantuoti asmenų saugumą, turime užtikrinti, kad skenerių dėgymas nepakenks asmenų keleivių sveikatai. Mes turime priimti sprendimą už visą Europos Sąjungą ir išvengti e, pagrindinių teisų pažeidimo. Bet tačiau nėra didesnės teisės nei teisė į gyvybę. Ir jeigu mes lais, laisvės iškelsime kaip uh, svarbiausią dalyką, tai tada na, užtikrinkime, kad gyventumėme laisvai, gyventumėm. Ponės Lopės Agelera. Ačiū pirmininkė. Terorizmo grėsmė yra reali. Ir kova su juo yra bendra mūsų atsakomybė. Lisabono sutartyje yra numatyta pagrindai sukurti bendrą Europos antiteroristinę politiką. Aš tikrai pritariu daugam, kas čia buvo pasakyta, ką pirmininkaujantį šalis pasakė buvo pami... išvardinti kai kurie ingredientai, kurie turėtų paskandinti tą bendrą politiką. Tačiau mums reikia informacijos, kad galėtum išvengti teroristinių išpolių ir kad galėtumėm užkirsti kelią jų finansavimui. Taip pat reikia pasinaudoti visą technologinį ir mokslo pažangą, kad sustiprintam šitą kovą su terorizmu. Ir, aišku, proporcingai atsižvelgti į žmogų, žmonių teises. Afganistanas, Pakistanas, Afrika - štai yra tie teroristiniai žydiniai. Ketvirta, reikia, kad technologinis progresas, kūno skeneriai būtų suderinami su sveikatos reikalavimais, su žmogaus privatumo reikalavimais. Tačiau vis tik tai reikia labiausiai svarbu, kad jie nepaveiktų neigiamai keliaivių srautų oro uostose. Toledo deklaracija yra labai svarbus dokumentas, taip pat Atlanto oro saugumo erdvė tie dalykai turi padėti užtikrinti kartu su jungtinėmis valstybėmis galimybę kovoti su tą bendrą grėsmę. Ponas Gerens. Ponas pirmininkė, vienas iš būdų e, kovoti su terorizmu yra žvalgyba, tačiau reikia dar, kad ta informacija žvalgybos e, būtų keičiamasi. Ar taip yra šiandieną? Na, nemanau. E, Junktinių valstybių žvalgybos tarnybos, argi jos informuoja Europos valstybės? Nemanau, pavyzdžiui, pavyzdys yra labai geras dėl to Detroito nepavykusio išpolio. Taigi dabar dar kyra klausimas, ar apskritai duomenų keitimosi sistema kovoje su terorizmu atitinka apskritai tą abipusiškumo principą. Parlamento kontrolės organas šiuo atveju tikrai yra reikalingas. Negalima reikalauti iš mūsų parlamento, kad jis sutiktų su didelių duomenų srautų perdavimų jungtinėms valstijams, jei jungtinės valstijos mūsų tarnyboms neteikia pagrindinių duomenų reikalingų mums kovai su terorizmu. Taigi, būtent kontrolės komisija, komitetas reikalingas Europos parlamente, kad būtų užtikrinta tokia duomenų apykaita. Ačiū, ponas Bicoto. Vieną minutę. Devo ammettere che quando parliamo di lotta al terrorismo, discutendo solo di interesse kai kalbame apie kovą su terorizmu, kažkodėl kalbame tik apie žvalgybinius duomenis ir e, įrangą. Man atrodo, kad mes netinkamai klau, šį klausimą svarstome, tarsi bandome gydyti lygą vien tik tai apsiribodami e, jo, jos simptomais, o nežiūrime, kas tą lygą sukėlė. Taigi, prisikasti iki problemos šaknies šaknų būtų suvokti, kad terorizmas iš esmės yra nes etninių grupių nesugebėjimas integruotis į Europos visuomenės. Parlamentas turėtų būti pakankamai drasus ir pasiūlyti diskusijas dėl musulmonų integracijos į Europos visuomenės ir kalbėti apie vakarų e, visuomenės vertybės. Taigi, noriu žodžiu klausimą komisijai. Mums iš tikrųjų reikia apie tai kalbėti. Manau, kad atėjo laikas tai daryti. Galbūt ne visi jūs norite tai daryti, bet noriu paraginti politinės frakcijas. Juk turime pasiryšti ir padaryti pareiškimą, pasisakyti tuo klausimu kaip Europos piliečių atstovai. Ačiū, ponė Dod. You, uh, Ačiū, ponė pirmininkė. Kaip Šiaurės Airijos atstovai atstovė. Aš puikiai žinau terorizmo siaubingą poveikį nekaltiems piliečiams, civiliams. Žmonės šeštadienį e, apsiperkantis staiga tampa terorizmo akto aukomis. E, kalbu apie aktus, e, kurie buvo įvykdomi vardan kitokios valstybės remdamiesi Šiaurės Airijos patirtimi galiu pasakyti, kad technika padėjo išgelbėti daugelio žmonių gyvybės, dėl to aš ne, nebejoju. Reikia apsirūpinti tą įrangą, kuri padėtų pasipriešinti terorizmui. E, šiandien visi tie, kurie kalba apie e, pagrindinės teisės ir duomenų apsaugą, turi kai ką prisiminti. Terorizmas sugriauna ištisas bendruomenės. Šiandien kažkas parlamente net pasakė, kad terorizmas yra isterija. Kokia nesąmonė. Patikėkite manim, kai e, žudikas bando iš jūsų atimti gyvybę, tai yra šalta e, ir negailestinga realybė. Ir mano apygardos žmonės apie tai žino labai daug. Panas Koelio. Dėkuoju. Panas pirmininkė, Mes visi suprantame, kad turime apsaugoti mūsų turtą ir piliečius. Daug buvo pasakyta apie kūnų skenerius. Jie iš tikrųjų kelia susirūpinimą ir aš niekiek nebejoju, kad komisija puikiai atliks jų poveikio įvertinimą ir pristatys savo išvadas Europos parlamentui. Reikia įvertinti, ar jie yra veiksmingi, ar jie uh, yra kengsmingi žmogaus sveikatai ir ar gali sukelti kitą žalą žmogui. Yra dar vienas dalykas. Aš girdėjau, kad žmonės galės pasirinkti, ar pereiti per kūno skenerį, ar pasirinkti uh, kitą uh, kūno tikrinimo būdą. Puiku, kad suteikiamas yra pasirinkimas žmonėms. Aš norėčiau padėkoti poniai Malstrom už jos darbą ir dar kartą pakartoti, kad mums reikia labai atsakingai vertinti klausimus, kurie yra susijęs su žmogaus sveikata bei as, asmeniu. Pone Grisberg. Terorizmas grėsia demokratijai ir niekas dėl to neobejoja, bent jau šiame parlamente. Kartai žmonės yra pasirengę paaukoti šiek tiek savo laisvių tam, kad būtų užtikrintas jų didesnis saugumas. Kai kas teigia atvirkščiai. Na, aš manau, kad mes turime surasti tinkamą pusiausvyrą, surasti aukso vidurį. Tik tai taip galėsime apsaugoti mūsų demokratiją nuo teroristų. Nes jei mes pasiduosime teroristams, tai ir bus jų pergalė, kurie įrodys, kad uh, jie įbaugino mus. Mums reikia saugumo ir reikia pagrindinių laisvių. Tačiau vargu ar gali šios dvi savokos egzistuoti e, kartu visiškai viena kitos neįtakodamos. Ne, ne Kūno skeneriai vėlgi kelia daug problemų. Neaišku, kas bus daroma su vaizdo medžiaga, ar ji bus rašoma, ar kaip ji bus saugoma. Komisija turi užtikrinti, kad šis klausimas būtų svarstamas ES lygmenių ir kad e, galutinis sprendimas būtų tinkamas ir veiksmingas. Aš negaliu dabar priimti uh, mėlynųjų kortelių. Atsiprašau, panas Batin. Terorizmas yra, yra uh, apibūdinamas kaip smurto uh, bei bauginimų naudojimas siekiant politinių tikslų. Mes siekime demokratijos bei laisvės. Uh, ir būtent todėl terorizmas e, kelia mums grėsmę. Sinn Fei ir uh, Airių Respublikonų uh, armija būtent smurtu sugebėjo laimėti vietų, uh, vietos parlamente. Azijoje komunistai vis dar terrorizuoja šią šalį. Uh, Tai ir yra veiksmingiausia terorizmo politika. O pažvelkite, kas vyksta Rusijoje, kaip e, buvę komunistai, e, buvę saugumo pareigūnai terrorizuoja savo piliečius. Ir tai, apie ką kalbėjo ponė Malstrom, iš tikrųjų man nesuteikė jokios vilties. Ponas Fidanza, vienai minutė. Ačiū pirmininkė. Saugumas mūsų visuomeniai yra de, vertybė, dėl kurios nesidarama, už tai reikia kovoti. Saugumo kontrolės sustiprinimas turi vykti drauge ir su žvalgybos tarnybų e, bendradarbiavimu bei naujausių technologijų panaudojimu kartais tiesiog teigiami pasiūlymai, bet nepasidavimą, kaip užtikrinti priemonių gyvendinimo koordinavimą. Girdėjome, kad kūno skeneriai, išbandant, išbandant kūno skenerius, iškylo tam tikrų sunkumų, tačiau dabar reikia sulaukti uh, užsakytų studijų, kad, jos, kad būtų galima padaryti išvadas, tačiau negalime būti per, per nelik demagogiški. Reikia taikyti atsargumo principą. Negali būti, negalima dėkti tokios sistemos, negalima sakyti, kad e, tuos skenerių gaunami vaizdai pažydžia asmenų privatumą, jei taip nėra. Juk mes norime užtikrinti didesnį saugumą ir užtikrinti fizinį asmenų saugumą. Kolegos, suteiksiu galimybę pasisakyti tiems, kurie prašė žodžio pagal pašų žodžio procedūrą ir tikrai neleisiu kalbėti ilgiau. Ir pasisakys štai kokie asmenys. Ponas Zasada, ponas Jekolino, ponas Matulka, ponas Laitvid, ponas Encek, ponė Beniova, ponas Tanokas, ponas Ernst ir ponas Molca visiems po vieną minutę ir viskas. Atsiprašau visų likusiųjų. Pone Sasata. Szanowny panie przewodniczący, koleżanki i koledzy. W świetle dzisiejszej debaty zastosowanie skanerów. Ačiū, kolegos. Atsižvelgiant į šiandienos diskusijas, atrodytų, jog kūno skenerių naudojimas kelia daugybę klausimų. Be abejo, keleivių saugumas yra svarbiausias dalykas, tačiau neturėtumėme pamiršti proporcingumo principo, kuris taikytinas čia. Šių įrenginių panaudojimas kelia daugybę klausimų, į kuriuos dar nebuvo atsakyta. Pavyzdžiui, koks skenerių poveikis žmogaus sveikatai. Taip pat, o kokia kokie vaizdai gaunami tuo, tuo skeneriu, kiek laiko tie vaizdai bus saugomi. Galbūt reikėtų pirmą Galbūt reikėtų patobulinti dabartinės saugumo sistemas, o ne išleisti milijardus tiems naujiems įrenginiams, kurie nebūtinai mums užtikrins didesnį saugumą. Aš pasisakyčiau už privalomą tų skenerių. Aš nepasakyčiau už privalomą skenerių atsiradimą. Mes e, turime išaiškinti, kokios problemos sprendimo mes ieškome. Ačiū ponas Jekolino. Pirmininkė, ačiū. Taigi, teisė į intimumo apsaugą yra visiškai natūrali ir ji tikrai nėra užtikrinima. Su, tai sunki problema. Prieš kelias savaitės parlamente mes patvirtinom rezoliuciją dėl Stokholmo programos, nes mes norėjome pusiausvėros tarp įvairių reikalavimų. E, laisvių, asmens laisvių iš vienos pusės iš kitos pusės saugumas. Taigi, jeigu šiandieną padarysime, kad ES e, spręs šių klausimų likimą, na, tai apsaugos problema kyla. Ir aš klausiu Ispanijos Pirmininkas nutraukė kalbėti. Matva. Pirmininkė, ačiū. Norėčiau patiksinti iš karto kai kurios dalykus. Šioje diskusijoje mes rodome, kad yra terorizmo rizika ir taip pat rodome, kad reikia būtina e, veikti greičiau nei teroristai. Taigi šitas kūno skenerių dėgymas visose ES oro uostose turės, aišku, plačių atgarsių ir pla daug poveikio, įvairi įvairiopo poveikio. <clears throat> Pavyzdžiui, negalima nustatyti šiais skeneriais e, skrandžio turinio, miltelių, tarkime, nurytų. Taip pat nenustatyta spindulių pavojingumas. Mes e, negalime žmonių atsisakyti jų teisės į intimumą. Taigi reikia, kad. Pirmininkas nutraukė kalbėtą. Ačiū pirmininkė. Taigi, oro eismo pagrindinis jeigu siekiame saugumo, tai turi būti ES kompetencija viršesnė už nacionalinių valstybių narių kompetenciją. Turime tą principą One Stop Security. Taigi, arba mes nustatome reglamentų iš ES e, e, nurodymą įrengti visur kūno skenerius, arba tada visi daro, ką nori ir nesvarstame šio klausimo apskritai. Toliau, jeigu apsisprendžiame įdėkti tos kūno skenerius, tuomet reikia toliau diskutuoti, kas finansuos jų įdėgymą. Nesvarbu, kokią įrangą būtų apsispręsta dėkti, vis tik tai jie kainuoja daug. Norėčiau, kad pajudėtų dalykai ir taryboje šio klausimu, nes visuomenės saugumas, viešas saugumas yra viešas reikalavimas ir jį reikia finansuoti irgi iš tų viešųjų lėšų. Ponas Ansikėlė. Ačiū pirmininkė. Norėčiau atkreipti tarybos ir komisijos dėmesį į pašalinį poveikį šių kūno skenerių. Spin... Rengeno spinduliai, jeigu patiriame reguliariai jų spinduliuotę, medikai žino, kad jie yra pavojingi, negalima dažnai šviestis rengeno spinduliai. Tačiau ne visi gyventojai, ne visi piliečiai žino šitą pavojų. Taigi šitie skeneriai duoda trimatį kūno atvaizdą, tačiau taip pat sukelia nemažą pavojų e, tų šviečiamųjų sveikatai. Laikui bėgant gali kilti netgi genetinių susirgymų pavojus. Pavojus ir nepatogumai, su kuriais susidurtų keleiviai, dėl šių kūno skenerių nepateisina mūsų tikslų. Ponas pirmininkė, komisijos nariai, terorizmas nepripažįsta jokių vertybių. Jo vienintelis tikslas yra nužudyti kuo daugiau civilių žmonių, paprastų piliečių. Visi sprogdintojų savižudžiai būtent e, tokiais principais ir vadovaujasi. Kovodami su terorizmu pradėjom taikyti įvairias saugumo priemonės. Tačiau labai dažnai tos priemonės e, pamina mūsų pagrindinės teisės. Mes turime galvoti apie teisės aktus, apie tai, kaip galima būtų derinti valstybių narių teisynus šioje srityje. Nebejoju, kad mums reikės naujų teisės aktų, kad mes veiksmingiau galėtume kovoti su terorizmu. Pirmininkė, Junktinės karalystės premjeras Gordonas pareiškė, kad e, kūno skeneriai privalomai atsiras visose e, Britanijos oro uostuose. Man atrodo, tai yra pasikesnimas į žmonių sveikatą. E, Deja, e, tai, tai reiškia jonizuojančią spinduliuotę ir tai yra pavojinga odai ir mikštiesiems audiniams. Diagnostiniai testai kuomet e, žmonės, žmonėms reikia daryti rengeną sveikatos tyrimo tikslais, jie gali apsaugoti kitas kūno vietas, tačiau tai bus neįmanoma e, su tais skeneriais. Kaip gydytojas ir žmogus, kuris dažnai keliauja, aš pasisakau prieš šią drakonišką priemonę, kuri pažydžia asmenų privatumą. Aš manau, kad ES turi atsisakyti E, šios galimybės ir kaip paimti, imti Izraelio pavyzdį ir pradėti kurti keleivių profilius. Kirie Ernst, vieną lėpto. Pone Ernst, vieną minutę. Jetzt, jetzt wird's was. Ähm, Körperscanner sind ganz klar. Gerai, kūno skeneriai. Kūno skeneriai be abejo pažeidžia žmogaus privatumą. Yra du klausimai, kuriuos turime savo sakyti. Pirmiausia, ar kiek šios priemonės yra adekvačios, kiek jos iš tikrųjų padės mums kovoti su terorizmu. Į šį klausimą beje niekas negali atsakyti. Aš pritariu tam, ką pasakė ponė Malstrom. Ji kalbėjo apie tai, jog būtina vertinti visas siūlomas priemonės, visų siūlomų priemonių poveikį. Tai būtina yra padaryti. Antra, poveikis sveikatai visi šioje salėje tikriausiai turi praeiti pro tos skenerius kelis kartus per savaitę. Ir šie skeneriai bus naudojami ilgą laiką. Ir kas mums pasakys, kiek iš tikrųjų jie žaloja mūsų sveikatą. Kol man niekas nepateiks aiškaus atsakymo, aš atsisakau, kad mane tikrintų su šiais skeneriais. Iš tavo. Where is she? Pone Livazy. 50. Uh, Rivasi, like to... 650 vieta. Pone Livazy, ar nu, jūs norėtumėt kalbėti ar ne? Prašau, jums yra suteikta viena minutė. Dėkuoju, panas pirmininkė. Taigi, susijęti kūno skenerį sveikatą ir terorizmą. Čia kaip mes dabar tai galime padaryti? Kai žiūrime į komitetą radiacijos saugumą, kuriame dirba ir komisijos atstovai, ir tarptautinės e, atominės energijos e, agentūros atstovai. Ką šitie visi ekspertai sako? Kad nešios moteris ir vaikai neturi būti skenuojami kūno skeneriais, net jeigu jų spinduliuotė yra labai silpna. Taigi, reikia žinoti, kad, suprasti, kad dažnumas ske, to skenavimo gali sukelti įvairius išsigimimus naujagimių. Taigi pavojus yra. Yra alternatyvių technologijų, kuriais galima pasiekti tų pačių tikslų, taigi tikrai reikia labai pagrysti skenerių reikalingumą, atsižvelgianti turimis duomenis, pirmininkas nutraukė kalbėtoje ir suteikė žodį kitam. Nepamirškime, kad e, tarptautinis, panas Marzar, kad tarptautinis terorizmas jį dažnai pasinaudoja palankiomis situacijomis, informacija gauta iš tų pačių žvalgybos agentūrų nutekėjusią. Taigi daug klausimas patys savo neužsidavėm. Tačiau kiekvieną kartą naujas išpolis vėl apriboja piliečių teisės ir laisvės irgi. Taigi pilietis susidūrė su žiauria tikrove. Mm, gali kilti dabar klausimas, ar visa, tarkime, duomenų perdavimas tarp žvalgybos agentūrų irgi suderinamas su žmogaus teisėmis, tačiau ar e, ra, islamo radikalai sustos Dėl tokių priemonių. Vėl pirmininkas nutraukė kalbėtoją. Pažodis sutreikiamas tarybai. Penketą minučių. Dėkui pirmininkė. Trumpai. Tikrai dėmiai išklausiau visų pasisakymų iš frakcijų vardų ir atskirų deputatų šiuo klausimu. Aš manau, kad e, labai įdomių pasisakymų šiandien išgirdome ir už juos aš dėkoju. Kaip ir per pirmąjį pasisakymą, pradinį pasisakymą, noriu pabrėžti, kad visiškai nesiekiu čia diskutuoti tokiu sudėtingu ir jautriu klausimu, kaip kova su terorizmu po išpolių ar nepavykusio išpolio. Taip, reikia analizuoti išpolius, kad e, suprastumėm, kas blogai suveikė visoje saugumo sistemoje, kuri grandis buvo netinkama. Tačiau kova su terorizmu turi būti ramiai, šalta galva apmastyta, kad būtų imtasi tikrai tinkamų priemonių, o ne reaguoti karštai. Kitaip padarysime daug klaidų. Todėl aš sakau, reikia analizuoti, kas vyko, tarkime, Detroito reise, kad galėtumėm uh, surasti klaidas, tačiau nenoriu, kad veiktumėm skubotai, po kiekvieno išpolio imtumėmės kažkokių tai skubotų priemonių, nes tuomet kyla pavojus patvirtinti visiškai nereikalingų ir nereikšmingų priemonių. Gerai, kitas dalykas. Europa turi kovos su terorizmu strategiją. Ji yra gera strategija. Tai yra tokia strategija, kuri per pastarosius metus jau pasirodė esanti veiksminga, veikianti Užtenka tik tai pamatyti, kaip geba reaguoti saugumo pajėgos įvairiose valstybėse, kaip jos sureaguoja. Ir ta, būtent tas jų gebėjimas sureaguoti tinkamai yra mm, pagrystas ta nauja strategija, mūsų antiteroristinė politika. Na, diskusijos apie tą politiką yra labai įdomios ir tos pasisakymai čia parlamente irgi tikrai puikus, įdomus. Galime juos visus išanalizuoti. Mes matome, kad mūsų supratimas apie situaciją yra geras. Dabar reikia pasistengti sukonkretizuoti ir imtis prevencinių dalykų. Po kelių metų galbūt jau imsime kalbėti daugiau apie bausmes, bet dabar mūsų reikalas yra užsimti prevenciją, užkirsti kelią išpoliams. Todėl Būtent prevencija mums rūpi ir tas radikalėjimas išpolių mus labai neramina. Reikia išnagrinėti visas politikas visose, taikytas visose valstybėse narise, tas politikas, kurios buvo sėkmingos, kurios padėjo užkirsti kelią teroristam išpuliams, kad išvengtumėm kraštutinumų. Keitimasis informacija mums taip pat rūpi. Tai buvo sakyta ne kartą nėra svarbu perduoti visą turimą informaciją, svarbu yra perduoti reikalingą informaciją kitoms žvalgybos tarnyboms, kad tie, kam, kas gaus tą informaciją, galėtų ją pasinaudoti. Nereikia užtvindyti e, draugiškų žvalgybos tarnybų srauto informacijos, kurios jie nesugebės apdoroti. Reikia, kad tie veiksmai būtų maini, e, tai, veiksmingi. Mainai būtų veiksmingi. ir įdėgymas tokio tinkamo keitimas informacija padės mums padaryti šią sistemą veiksmingą. Aš galvoju apie Europolą, apie Eurojustą, galvoju apie tai, kaip ekosekas funkcionuoja. Ir taip pat galvoju apie tuos apie tai, kaip reikėtų pagerinti tą keitimąsi informaciją, žvalgybinį informaciją. Na ir dar dalykas, ta visa polemika dėl kūno skenerių. Ji mums, aišku, rūpi. Jau kaip ir pradinėme pasisakymė sakiau, komisaras irgi ir komisarė man taip pat replikavo, kad tai yra, mums yra svarbi tema, ją reikia aptarti. Idealu būtų surasti visiems tinkamą, priimtiną europinę formulę. O jeigu jos nerasime, na, tada teks kiekvienai šaliai pačiai apsispręsti dėl to, ką jinai nori dėkti, jeigu nerasime bendros politikos. Na, o jeigu nusistatysime dėl bendros politikos, tai bus kitaip. Bet tačiau bendra politika mums tikrai visiems labai padėtų. Remiantis to, ką aš sakiau pasisakymo pradžioje, mums reikalinga diskusija. Šalta, apsvarstyta, nuosekli diskusija. Turime tris dalykus apsvarstyti, taigi šių skenerių veiksmingumą visų pirma, ar jie iš tikrųjų veiksmingi ar ne, kokie, kokios jų ribos, ką jie gali, ko negali, ar jie yra naudingi tam, ko siekiame ar jie yra suderinami su asmens teisėmis ir laisvėmis ir toliau jų suderinamumas ar nesuderinamumas su sveikata, su sveikatos reikalavimus. Taigi tie trys dalykai, kuriuos mes turime išnagrinėti ir tuomet, kai turėsime tris ataskaitas apie šios tris dalykus, tada galėsime priimti bendrą poziciją šiuo mums svarbiu klausimu. Taigi pirmininkė, dar sėki ačiū visiems parlamentarams už jų pasisakymus. Tikrai jie bus labai naudingi tolesniam tarybos darbui. Ačiū dabar ponas Kalas. Ar dėl posėdžio vedimo tvarkos norite pasakyti, ponė Latford? Aš uždaviau tiesioginį klausimą tarybai, norėčiau išgirsti atsakymą. Aš klausiu, ką taryba mano apie šeštos straipsnio užtikrinančio pagrindinės teisės aišku pažeidimą, nes Junktinės karalystės apeliacinis teismas ne, anuliavo sprendimo. Pirmininkas nutraukė, atsiprašau, Sara, bet dabar tikrai tam nėra laiko. Pone Kalas, prašau, žodis jums. Pone pirmininkė, ponios ir ponai, gerbiami nariai. Noriu padėkoti visiems už pasisakymus, bet šiandien uh, Mes nesvarstome pasiūlymo priverstinė tvarka įvesti naujų mašinų visose valstybėse narėse, visose oro uostuose. Tai yra procesas, kurio eigoje mes labai kruopšiai išnagrinėsime tą naują tas naujas technologijas. Balandžio mėnesį pasirodys išsamus dokumentas, kur bus aptarti visi tos įrangos aspektai. Aš pats turiu abejonių, pavyzdžiui, dėl jų veiksmingumo ir mm, dėl proporcingumo. Ar proporcinga būtų naudoti tą naują įrangą. Tačiau negalime iš pat pradžių pasakyti ne. Terorizmas da, daro pažangą. Mes irgi turime pasitelkti visas pažangiausias priemonės gindami mūsų piliečius ir keleivius. Taigi neba, ne, ne, nesistengime demonizuoti tos naujos technologijos. Ir draugė su, Mal, su ponia Cecilija Malstrom ir ponia Reding pa, parengsime vieningą europietišką požiūrį atsižvelgdami visus susijusius reikalavimus, e, visus techninius aspektus, teisinius klausimus, pagrindinių teisų aspektus, privataus uh, E, privatumo apsaugos aspektus ir tikrai mes pasiūlysime bendrą europietišką požiūrį. Ir mes visi su, su, sutarėme, kad mes norime europietiško požiūrio, europietiško sprendimo. Ir būtent tai ir rengiamės daryti artimiausioje ateityje. Mes pareng, pateiksime dokumentą ir diskusija bus pratesta. Prašau, tikėkite mumis, mes nesame susimokę primesti kažkokių naujų mašinų. Mes norime technologinio sprendimo, kur, kuris būtų šimtų procentų patikimas, nes aviacijos saugumo saugumo užtikrinimas aviacijos sektoriuje šiuo metu yra labai sudėtinga tema. Taigi, kai tik pasirodys mano minėtas, minėta ataskaita, mes parengsime konkrečius pasiūlymus ir mes nebejotinai siūlysime bendrą europietišką požiūrį, kalbu apie standartus ir reikalavimus, tuo atveju, jei valstybės narės nuspręstų e, rinktis tą technologiją ir nuspręstų ją dėkti. Malstrom. Much, Dėkoju dabar ponia Malmstrom. Dėkoju ponia pirmininkė. Ši diskusija yra labai svarbi. Kova su terorizmu yra labai svarbi tema. Mes turime skausmingų pamokų Europoje, ne tik e, individuo atžvilgių, tačiau ir e, visuomenių ir taip toliau. Valstybės narės turi tam tikrus operatyvinės atsakomybės, tačiau europinių lygių mes galime padaryti daugiau, kad galėtume kovoti su terorizmu savo turimomis priemonėmis. Todėl aš savo tarnybų prašau greitai išanalizuoti, ką mes jau turime, kokias priemonės ir ką būtų galima pagerinti, kad galėtume protingiau visą tai panaudoti. Pritariu kai kuriems parlamento nariams, kurie sakė, kad Europolas, Eurojust, valstybių narių institucijos gali dirbti daug koordinuočiau ir turi priemonių tai padaryti. Tokie įvykiai kaip Detroite yra svarbus tą prasme, kaip tam tikras žadintuvas, kuris primena, kad terorizmas dar egzistuoja ir yra reali grėsmė. Ir spaudimas mums politikams kažką daryti, kad galėtume apsaugoti e, piliečius iš karto iškyla, tačiau taip pat turime atsakomybę e, užtikrinti saugumą Tačiau tai turime daryti gerai, viską išanalizavę, įvertinę, aptarę, kad galėtume pasiūlyti, pasiūlyti proporcingas, tinkamas priemonės, kaip e, Simas Kalasas ką tik sakė ir kaip sakė taryba. Mes tai padarysime ir, žinoma, turime atsižvelgti į pagrindinių teisų apsaugą. Būtent taip komisija ir dirbs ir mes grįžime pas jūs su detalesniu pasiūlymu po šios analizės, ir aptarsime pasiūlymus su jumis. Labai ačiū už labai tą įdomią diskusiją. Dėkoju. Tuo ir baigėme šią diskusiją. Prašau, jums teikiamas žodis. Antes, gracias, presidente, por esta oportunidad. Antes de terminar, es un punto. Komisija, ir turime palaukti, kol komisija pasikeis vietomis kitam, kitai diskusijai. Kuomet buvo čia užrašyta catch the eye, aš prašiau žodžio, e, bet e, dar tik prasidėjus diskusijoms jūs jau turėjote e, visą pilną sąrašą, todėl aš norėčiau paklausti, pagal kokius kriterijus vykdoma catch the eye procedūra, nes vos tik buvo parašyta catch the eye, jau jūs buvote pasakęs, kad visas sąrašas jau yra baigtas. Man atrodo, mane tai labai nustebino ir aš norėčiau sužinoti, ką reikia daryti, kad ir aš gaučiau žodį. Norėčiau dar kartą paaiškinti, kokia yra procedūra jeigu prasideda diskusija, jūs jau nuo diskusijų pradžios galite do, duoti ženklą, kad norite pasisakyti per catch the eye procedūrą. Jeigu jūs tą padarysite tik diskusijų pabaigoje, tai būtent tada ir iškyla grėsmė, kad jau bus pakankamas kalbėtojų skaičius, kurie anksčiau už jūs būtų paprašę žodžio. Šiuo atveju buvo 19 žmonių, kurie buvo paprašę žodžio, o mes tam turime tik 5 minutės. Taigi tie, kurie paskutiniai pakėlė ranką, jie negalėjo gauti žodžio. Taigi vos tik prasideda diskusijos, tada prašau kelkite ranką ir prašykite žodžio per kešsiai procedūrą.